So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir... Labadiena, ponios ir ponai, mes tęsime mūsų posėdį. Sveikinu atvykusią ponę Vasilijų, komisijos narę atsakingą už sveikatos apsaugą. Ši tema domina visus 27 valstybių gyventojus. Pone Vasilijo, sveika atvykusi į mūsų posėdį. Mūsų komitete dirba daug ambicingų kolegų ir sveikatos tema, sveikatos apsauga jiems yra labai svarbi. Jūs šiandien atvykote pas mus, ketindama pristatyti kovos su virusu H1N1 gripu priemonės. Komisija pateikė savo pranešimą numatytas veiklos planas ir mes, aišku, norėsime šį planą aptarti su jumis. Pusantros valandos mūsų darbo atvarkė yra numatyta šiam darbo atvarkės punktui. Pone komisijos narė, žodis jums. You, Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėmėjai nariai. Man žinoma didžiulis malonumas dalyvauti po rinkimų jūsų komiteto posėdėje pirmą kartą. Turiu pasakyti, kad su šiuo komitetu ankstesnėje kadencijoje palaikėme puikius santykius ir aš tikiuosi, kad tie geri santykiai tęsis ir ateityje. Taigi, kaip minėjo komiteto pirmininkas, manęs paprašė atvykti į šio komiteto posėdį ir papasakoti apie tai, kokiu veiksmu mes ėmėmės per pastarosius mėnesius kovojant su H1N1 virusu. Aš norėčiau pirmiausia apžvelgti esamą situaciją, o po to pristatyti nenujaustamas pastangas valdyti šią grėsmę visuomenės sveikatai ir toliau jai ruoštis. Šiandienai visose ES ir EFTA šalise yra patvirtintų atvejų. Šiuo metu Europoje yra daugiau negu 55 tūkstančiai atvejų. Ir čia turiu pasakyti, kad daugelis valstybių nustojo skaičiuoti atvejus. Taigi negalėčiau patikinti, kad šis skaičius yra patikimas. Iš esmės skaičius turbūt yra kur kas aukštesnis. Visame pasaulyje yra maždaug 350 tūkstančių atvejų. Kaip jau minėjau, kai kurios valstybės nustojo skaičiuoti pavienius atvejus, taigi užsikrėtusiųjų skaičius turbūt yra aukštesnis. Daugiausia užsikrėtusiųjų yra amžiaus grupėje nuo 5 iki 24 metų, o dažniausiai į ligoninę yra guldomi tie, kurie dar neturi ketverių metų. Laimiai, daugelis atvejų nėra labai rimti. Nepaisant to, iki šiol buvo užregistruota maždaug 170 mirties atvejų Europoje. Didžioji dalis aukų jau anksčiau kentėjo nuo rimtų sveikatos sutrikimų. Remiantis Europos lygų prevencijos ir kontrolės centro ekspertais, mirtingumo lygis visame pasaulyje yra panašus į mirtingumo nuo sezoninio gripo lygį. Nuo sezoninio gripo kiekvienais metais miršta nuo 250 iki 500 tūkstančių žmonių. Tačiau tai nereiškia, kad pandemija arba sezoninis gripas nėra žalingas. Remiantis padarytą analizę, kaip pandemija plėtojasi pietų pusrutulyje, Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras pastebėjo, kad blogiausias scenarius būtų toks, kad per žiemos laikotarpį iki 30 procentų ES gyventojų užsikrėstų šiuo virusu. Taip pat egzistuoja rizika, kad laikui bėgant e, gripo virusas e, galėtų mutuoti ir tapti dar labiau patogenišku. Tokiu atveju infekcijos padariniai taptų kur kas rimtesni. Tokiu būdu mes susidurtume su milžiniškais iššūkiais visuomenės veikatos valdymo srityje, taip pat atsirastų kur kas daugiau darbo sveikatos priežiūros institucijoms. Reikėtų nepamiršti, kad gripo pandemija yra neišvengiama. Nepaisant to, mes turime rūpintis ir turime būti pasirengę minimizuoti pandemijos poveikį. Žinoma, kad valstybės narės, jų techninis pasirengimas, išlaidos ir pasirengimas nėra vienodas visose šalyse. Kai kurios valstybės yra geriau pasirengusios valdyti susidariusią e, padėtį. Štai kodėl koordinuotas ir palaikomasis ES atsakas yra toks svarbus. ES koordinuojant veiksmus galėtume reaguoti į krizę efektyviai. Valstybės narės jau ne vienerius metus rengia nacionalinius pasirengimo planus didelį dėmesį skirdamos prevencijos ir kontrolės priemonių koordinavimui. Europos komisija pasirengimą gripo pandemijai apibrėžia kaip prioritetą. 2005 m. lapkričio mėnesį Europos komisija patvirtino komunikatą dėl pasirengimo planavimo. Šiame komunikate yra daugybę priemonių ir paramos mechanizmų, kurie padės valstybėms narėms geriau pasiruošti šiai kriziai. Mes esame pasiruošę e, šiai problemai nuo protrukio pradžios valandžio mėnesį. Valstybės narės koordinuoja savo pastangas, kovodamos su šia grėsme visuomenės sveikatai. Su Europos lygų kontrolės ir prevencijos centro pagalba Europos komisija vadovauja koordinavimo veiksmams ES lygmenių ir remiasi ES teisės aktais užkrečiamųjų lygų srityje, taip pat neįlinio sveikatos ministrų tarybos išvadomis. Aš taip pat aktyvavau sveikatos krizių valdymo priemonę, kad galėtume stebėti situaciją ir nuolat renkti bendrus susirinkimus su valstybių narių visuomenės sveikatos valdžios institucijomis – Tokių susitikimų tikslas yra keistis informaciją apie epidemiologinę situaciją ir apie priemonės, kurių yra imamasi kovojant su šiuo protrukiu. Europos komisijai vykdančią užduotį padeda ES saugu, sveikatos saugumo komitetas. Šį komitetą sudaro aukšto lygio nacionalinių vyriausybių ekspertai. Ir šis komitetas buvo sukurtas kaip neformalus bendradarbiavimo ir koordinavimo darinys, kuris didžiausią dėmesį skiria informacijos, informacijos skaitai, e, pasikeitimui. Nuo protrukio pradžios mes surengėme 30 garso konferencijų su valstybių narių atstovais. Taip pat surengėme papildomų susirinkimų ir susitikimų su trečiųjų valstybių valdžios institucijų atstovais bei Pasaulio sveikatos organizacija. Šių susitikimų protokolai ir ataskaitos yra platinamos visoms suinteresuotoms šalims. Diskusijų santraukas galime rasti sveikatos generalinio direktorato tinklalapyje. Susitikimai buvo rengiami ir vasarą ir dabar mes vėl įsivažiuojame į įprastinį ritmą. Rengiame susitikimus kartą per savaitę. Europos komisija ir valstybės narės priėmė ne vieną pagrindinį sprendimą, kurio tikslas yra užtikrinti efektyvų pandemijos valdymą. Norėčiau paminėti keletą iš pagrindinių dalykų. Mes parengėme gairias dėl atvejų valdymo ir gydimo bei rekomendacijas e, sveikatos srityje dirbantiems profesionalams. Taip pat parengėme rekomendacijas visuomenės atstovams dėl asmeninių apsaugos priemonių parengėme pareiškimus dėl mokyklų uždarimų, dėl prioritetinių grupių skiepijimų, taip pat rengėme patarimus keliaujantiems. Žinoma, parengėme bendrąją atvejo apibriežti, kuri padeda diagnozuoti pacientus ir tai, žinoma, yra mūsų prioritetas. Aš norėčiau labai nuoširdžiai padėkoti Europos parlamentui, kad šių metų pradžioje sutiko paspartinti savo procedūras ir tokiu būdu per tokį trumpą laiką leido mums priimti privalomą atveju apibrėžimą. Jeigu situacija pablogės šį rudenį, aš tikiuosi, kad parlamentas mus supras ir palaikys ir imsis priemonių, kad būtų galima greitai reaguoti į sparčiai kintančią situaciją. Siekiant sustiprinti bendradarbiavimą ir koordinaciją tarp įvairių sektorių ir valstybių narių, rugsėjo 15 dieną Europos komisija priėmė komunikatą, kuriame yra sujungiami visi svarbiausi klausimai ir reakcinės priemonės kovoje su pandemija į bendrą dokumentą. Jis turi tris pagrindinius tikslus Visų pirma, įvardinti pagrindinius Europinio bendradarbiavimo tarp valstybių narių, komisijos ir svarbiausių tarptautinių partnerių pasiekimus kovojant su pandemija nuo pat protrukio pradžios. Šie pasiekimai apima tai, kad visos valstybės narės gauna teisę naujausiams moksliniams pasiekimams ir techniniams gairiams. Informaciją jos gauna per Europos agentūras, tokias kaip Europos lygų kontrolės ir prevencijos centras bei Europos vaisto agentūra. Taip pat pasiektas susitarimas tarp valstybių narių atsakingų institucijų dėl ES požiūrio į patarimus keliaujantiems žmonėms, mokyklų uždarimo, keleivių turinčių tam tikrų lygų simptomų ir prioritetinių grupių skiepijimo. Antrasis tikslas apima platesnius klausimus susijusius su pandemija, tokius kaip socialiniai ekonominiai jos padariniai ir tarp sektorinio bendradarbiavimo svarba. Trečiasis tikslas yra susijęs su konkretesniais iššūkiais, kurie kyla mm, dėl e, pasirengimo pandemijai ir reakcija į ją. Tai yra vakcinų ir antivirusinių vaistų kūrimas, taip pat vakcinų teikimas ir vakcinavimo strategijos, parama trečiosiom šalims ir užtikrinimas, kad informacija būtų efektyviai teikiama bendrai visuomeniai. Šie konkretūs punktai yra detaliau aprašyti penkiose darbinėse dokumentuose, kurie yra pridedami prie komunikato. Šis komunikato paketas bus pagrindas diskusijoms vyksinčioms neįlinėme Europos sveikatos ministrų susitikime vyksinčiame spalio 12 dieną. Siekiant sureaguoti į pandemiją kaip galima efektyviau, mes taip pat glaudžiai bendradarbiaujame su svarbiausiais pasauliniais partneriais. Rugsėjo 11 dieną aš pirmininkavau ypatingam ministerinio lygio susitikimui, kuriame dalyvavo valstybių narių dalyvaujančių pasaulinėje sveikatos apsaugos iniciatyvoje, taip pat Didžiojo septyneto valstybių ir Meksikos atstovai. Diskusijose buvo daugiausia kalbama apie vakcinaciją, e, vakcinavimą ir pagalbą trečiosiam šalims. Ši grupė pasirodė esanti be galo vertinga siekiant užtikrinti tarptautinio lygio keitimas informaciją ir koordinaciją, e, tarptautinių veiksmų koordinavimą nuo pat tada, kai virusas pirmą kartą pasirodė. Grįžtant prie svarbaus vakcinų klausimo, praeitą savaitę Europos vaistų agentūra ir aš žinau, kad jūs šiek tiek vėliau susitiksite su šios agentūros e, generaliniu sekretoriumi, Taigi, vaistų agentūra paskelbė teigiamas nuomonės, rekomenduodama, kad Europos e, e, sąjungos rinkai turėtų būti autorizuotos dvi vakcinos skirtos kovai su pandemija. Aš jau patvirtinau, kad komisija taip pat jau baigė šitas rinkos, e, šias rinkos autorizavimo procedūras ir tai padarė vakar. Be to, komisija taip pat parengė rekomendacijas ir gairias dėl vakcinavimo strategijų ir prioritetinių grupių nustatymo. Šias rekomendacijas jau patvirtino sveikatos apsaugos komitetas, siekdamas paremti valstybės narės joms įgyvendinant savo vakcin, e, atskiras vakcinavimo strategijas. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos. Dabartinės H1N1 pandemijos padariniai iki šiol buvo gana riboti. Tačiau mes vis tiek turime imtis maksimalių atsargumo priemonių kovodami su naujuoju gripo virusu, nes iš patirties žinome, kokie tokie virusai gali būti nenuspėjami. Mes ir kai mes susitikome rugsėjo 11 dieną su tarptautiniais partneriais iš pasaulio sveikatos organizacijos, aš labai aiškiai prisimenu, ką pasakė vienas e, iš ekspertų Jisai pasakė, kad niekas negali būti tikras, kaip keisis ir mutuos šis virusas. Jis gali likti toks, koks yra dabar, bet gali mutuoti ir tapti daug rimtesnis ir daug pavojingesnis. Ir tuo atveju mes visi turime būti tinkamai pasirengę. Be abejo, kad esame gerai pasirengę, bet vis tiek turime išlikti budrus, kadangi artėja žiemos sezonas. Turime užtikrinti, kad mūsų piliečiai yra tinkamai apsaugoti nuo šios grėsmės ir kad sugebėsime ir toliau reaguoti greitai ir tinkamomis priemonėmis ir taip pat aš tikiuosi, kad galiu tikėtis vertingos Europos parlamento paramos ir ypač jūsų komiteto paramos. Ačiū. Ja, Frau Kommissarin Vasilio, vielen Dank für diese. Ačiū labai už jūsų pranešimą, ponia Vasilijo. Dėkoju už komisijos pastangas kartu su valstybėmis narėmis rengtis galimai gripo epidemijai. Siekiant, kad neprarastume kontrolės. Jūs minėjote apie veiksmų plano atskirus etapus. Aš pats šiandien pasiskėpijau nuo sezoninio gripo. Beje, jūs visi galite pasiskėpyti, čia parlamente kiekvieną sprendimą priima asmeniškai. Aš girdėjau, kad jau esame ir vakcinos nuo kitų gripo atmainų. Jau esama ir kitose valstybėse narėse. Pirmiausia, pradėsime nuo Pėterio Lyza. Jums žodis. Ačiū labai, ponia pirmininkė, dėkuoju, ponia komisijos narė, už pranešimą, už jūsų indėlį, koordinuojant pagalbos teikimą valstybėms narėms. Mes susidurėme su pandemija. Turbūt niekas nesuprastų, jei ES turėtų keletą skirtingų strategijų skirtingose valstybėse narėse, todėl gerai, kad šį dalyką koordinuoja komisija. Noriu padėkoti Jums už nuostatą susijusią su mokyklų uždarimu. Galiu pateikti pavyzdį iš Brazilijos. Ar visi mane girdite? Taigi, Brazilija yra ta valstybė, kurioje daugiausia žmonių mirė ir buvo tris savaitės uždarytos mokyklos, tačiau tėvai, atsiprašau, vaikai susitikdavo ir ne mokykloje, pavyzdžiui, um, prekybos centruose, kitose vietose ir buvo sudėtinga išvengti infekcijos, nes vaikai tiesiog nesilaikė hygienos reikalavimų. Mano klausimas susiję su antivirusiniais uh, vaistais ir leidimais prekiauti vakcinomis. Manau, kad galima pirmiausia paskiepyti e, aukštos rizikos grupės, pavyzdžiui, vaikai, vaikus. E, pone Jakobsen mums pateikė tokią informaciją, kad e, vakcinos yra išbandytos uh, Um, saugusių žmonių tarpe ir neaišku, kaip jos paveiktų vaikus, tačiau manau, kad turėtume remti sveikų protų ir pirmiausia skiepyti vaikus. Man labai keista yra mintis arba iniciatyva per vaikus skiepyti tik pavasarį. Manau, kad juos reikia paskiepyti kaip įmanoma greičiau. Uh, Kitas klausimas - antivirusiniai vaistai. Kol kas tamiflių suspensijos nėra e, pakankamai. Fransuas Grostet e, rengė pranešimą apie vaikams tinkamus ir pritaikytus vaistus, vaistų saugumą. Taigi šis punktas man yra labai svarbus. Ir paskutinė mano pastaba Formaliai už leidimą prekiauti vakcinomis atsakingas yra ponas Verhoigenas. Tačiau mes turėtume pamastyti, ar, ar ateityje to norėtume. Komisijos pirmininkas Barosas turėtų pamastyti, kaip jis sukirps naująją komisiją ir todėl asmenio pobūdžio klausimas poniai Vasilijo. Uh, Remdamiesi praėjusių metų patirtimi, mes e, ponui Ferhogenui galbūt nebesuteiktume tokių galių. Ar jūs sutiktumėte, kad šį sprendimą priimtų ne jis? Ačiū labai. Dabar noriu pasveikinti Europos vaisto agentūros vykdomąjį direktorių, poną Tomą Lundgreną. Noriu nuraminti kolegas, kad jei jie turi klausimų ponui Leongrenui, juos galės užduoti kiek vėliau. O dabar ponė Dagmar Radbėrint. Have... Pone pirmininkė, jūs sakėte, kad su ponu Liungrenu galėsime diskutuoti vėliau, kalbėsime apie leidimų suteikimą. Taigi aš dabar nekalbėsiu apie farmacinius dalykus. Norėčiau kreiptis į ponę komisarę, ponę Vasilijų. Komet jūsų klausausi, visuomet žaviuosi. Deja, kai nuvykstu į kitas valstybės narės, aš prarandu tą susižavėjimą. Jūs minėjote 30 audiovizualinių konferencijų ir apie dalyvius, kurie tikrai turi daug informacijos šioje srityje. Aš manau, kad mums trūksta keturių kriterijų. Tai yra pasirengimas, informacija ir rekomendacijos. Pirmiausia, informacija. Kai kuriuose valstybėse narėse informacijos yra šiek tiek, ta informacija nėra nuosekli, jos kiekiai yra skirtingi, mokyklos, universitetai, biurai turi kitokios arba kitokį kiekį informacijos. Žmonės tiksliai nežino, ką turėtų daryti, ar jie gali spausti vieni kitiems rankas, ar jie gali bučiuotis, ar jie uh, turėtų vengti važinėjimuose metro, ką žmonėms reikėtų daryti. Žmonėms reikia paprastos informacijos. Galbūt tokių susitikimų padarinys turėjo būti tokia paprasta informacija. Kitas dalykas yra atsargumas. Rugsėjį arba rūpiučio pabaigoje prasidėjo nauji mokslo metai. Mokslo metų pradžia priklauso nuo įvairių valstybių. Taigi ne visose mokyklose, ne visose fabrikuose yra dezinfekavimo priemonių. Taip pat žmonėms nebuvo pasakyta, kad įeinant į patalpą, išeinant iš patalpos, jums reikėtų dezinfekuoti rankas. Kaip daryti nusikosėjus ir taip toliau. Kai kuriuose valstybėse narėse yra tokių atsargumo priemonių pasiūlymų, kitose dėja ne. Čia aš kalbu apie paprastas dezinfekavimo priemonės, pavyzdžiui, servetėlės ar kitokias priemonės, kurios ne visur dėja egzistuoja. Pasirengimas ir rekomendacijos. Dar svarbesnis klausimas. Apie pasirengimą mes šiandien jau šiek tiek kalbėjome. Valstybės narės turėtų gauti paramą įsigyti antivirusiniams vaistams ir vakcinoms. Mes žinome, kad tai nėra ES atsakomybė ir tai neturėtų būti įtraukta į biudžetą, tačiau dėl to buvo balsuota. Dar kartą pakartokime, kad tai yra valstybių narių atsakomybė. Ar valstybės narės yra pasirengusios? Jeigu ne, kodėl taip yra? Pone komisarė, mes žinome, kokia situacija yra kiekvieno iš mūsų valstybėje Tačiau mes nežinome, kiek, tarkime, lovų galėtų būti skiriama užsikrėtusiesiems gydyti ligoninėse. Ir paskutinis dalykas, apie kurį norėčiau kalbėti, yra patarimai. Žmonės dabar nežino, kad vakcina jau yra prieinama. Taip pat reikėtų patarti žmonėms, ar vakcinuotis ar ne. Žmonės tiesiog e, to nežino. Šiandien mes su ponu Liungrenu kalbėsime apie skiepus. Tačiau e, ar galėtumėte jūs padėti Europos vaistų agentūrai taip pat skleisti šią informaciją? Pone komisarė, norėtumėte atsakyti iš karto? Taip, aš su jumis sutinku. Mūsų pareiga yra užtikrinti, kad visose valstybėse narėse būtų ta pati informacija, visos valstybės narės turėtų gauti tas pačias direktyvas, tas pačias rekomendacijas. Ir mes turėtume sutarti dėl vienodo būdo, kaip informuoti visuomenės atstovus. Bet aš negaliu dabar klausinėti pavienių ministrų, ką jūs darėte šiuo atveju arba ką jūs darėte kitu atveju. Jie pradėtų tokiu atveju mane kaltinti, kad aš kišuosi į jų įgaliojimų sritį. Taigi mano padėtis yra gana delikati. Mes bandome pateikti visą svarbę informaciją, mes esame sutarę, kaip skleisime dokumentus susijusius su mokyklų uždarimu, su patarimais keliaujantiems asmenėms, dėl to yra susitarta. Tačiau galiausiai sveikatos apsaugos ministrai yra už viską atsakingi ir jie sprendžia, ar laikytis gairių ir rekomendacijų ar ne. Žinoma, mums reikia informuoti gyventojus. Aš keliauju po valstybės nares ir žmonės kartais manęs klausia, ar tai tikrai yra rimta, juk niekas jau nebekalba apie šį gripą. Galbūt mums nebederėtų skirti tiek daug dėmesio šiam klausimui. Dėl to aš ir raginu sveikatos apsaugos ministrus būti budriems, mes turime būti pasirengę. Galbūt galiausiai mes būsime apkaltinti, kad darėme kur kas daugiau negu iš mūsų buvo tikėtasi. Bet jau geriau mus kaltins, kad mes dirbome per daug negu kad susidursime su rimta padėtimi ir būsime nepasirengę jos atremti. Taip, tai tiesa, kad buvo surinkta daugiau negu 30 audio, audiovizualinių konferencijų su valstybių narių atstovais. Buvo sutarta šių konferencijų metu dėl daugelio klausimų, tačiau valstybės narės yra atsakingos už tokių sprendimų pritaikymą savo valstybėse narėse. Okay, Corinne Lepage. Korin Lepaž. Pone komisarė, aš suprantu, kad kai kurie dėl subsidarumo principo kyla nemenkų keblumų. Ir mano kolega prieš keletą minučių išreiškė labai svarbu nuogastavimą Anksčiau kalbėjo kolegos taip pat ir sakė, kad kai vakcina bus sukurta ir bus suteikti leidimai priekiauti vakcinomis, vakcinos bus pritaikytos suaugusiems žmonėms, o vakcinos skirtos vaikams arba žmonėms, kurie serga astmą arba turi nusilpusią imuninę sistemą, žmon, tiem žmonėms tinkamų vakcinų nebus sukurta dėl to, kad tyrimai, vakcinos veiksmingumo tyrimai prasidėtų tik tai spalio mėnesį jau po to, kai pirmosios vakcinos būtų paleistos į apyvartą. Tad aš galvoju, ar komisija laikosi tokios pačios nuomonės ar ne, nes turiu pasakyti, kad mane tai šiek tiek stebina. Uh, Ir suprantu, kad kai kuriuose valstybėse narise buvo pasakyta, kad vakcinuoti pirmiausia bus pradėti vaikai, po to silpnesni žmonės ir panašiai. Ponios Jakobs pozicija buvo kitokia, kaip tik priešinga, galbūt aš ją neteisingai supratau. Tai toks mano pirmas klausimas. Kitas mano klausimas yra panašus į pono Rivazį klausimą ir jis yra susijęs su vakcinos sudėdamosiomis dalimis. Galbūt tai yra šiek tiek techninis klausimas, galbūt e, mums galės apie tai pakalbėti vykdomasis direktorius, bet yra tikrai svarbu žinoti, kaip tos vakcinos yra gaminamos, kokios sudėdamosios dalys yra naudojamos, ar į jas yra įdedamas aliuminis ar ne, ar ten yra kitų metalų e, liekanų nes buvo kalbama ir minimi tam tikri metalai, kalbant apie šią vakciną. Žinoma, mes nenorime sukurti tokios situacijos, kad trūkumai šios vakcinos bus didesni negu jos pranašumai. Tad iš tiesų nemažai žmonių klausia šios klausimus ir aš pasinaudoju progą tuos klausimus užduoti dabar jums. Ačiū. Yes. Geri klausimai ir ponui Lengrenui. Mes juos ir perduosime tiesiai jam. François Grostet. Merci beaucoup, euh, monsieur le président. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisarė, man visada labai malonu Jūs matyti mūsų komitete. Iš tiesų, tai yra ne pirmas kartais, kai kalbame apie H1N1 e, gripą. Jau labai daug klausimų E, kirba mūsų mintise ir mes juos išsakysime vaistų agentūrai, bet aš noriu užduoti klausimą dėl komunikato poreikio, nes matome, kad netgi tose valstybėse narėse, kur yra informacijos klaida pakankamai e, efektyvi, vis tiek yra jaučiamas sumišimas, yra maišomas sezoninis gripas su H1N1 gripu. Nemažai žmonių mano, kad, na, sezoninis gripas tai nieko rimta, jis nėra toks ir pavojingas, netiek daug žmonių nuo jo miršta, tad jeigu H1N1 gripas yra panašus į sezoninį gripą, tad kam čia kelti tokį samišį? Manau, kad toks požiūris yra gana pavojingas, nes mes nežinome, kaip šitas dabartinis virusas e, mutuos nežinome, koks jis bus ateityje, todėl labai svarbu yra parengti prevencinę strategiją. Tada aš norėčiau žinoti, komisarė, kaip jūs ketinate reaguoti į šios visus klausimus ir situaciją, ypač kai atsiranda vis daugiau poleminių klausimų susijusių su vakcinos gamyba, su jos sudedamosiamis dalimis. Nemažai gydytojų sako, kad jie neketina patys skiepytis. Čia kalbame apie tos žmonės, kurie turėtų tapti prioritetinė grupė. Tad kaip jūsų nuomonė žmonės aiškiau sup, žin, suvoks, kad reikia skiepytis nuo H1N1 gripo, jeigu jų gydytojas šeimos daktaras pasakys, kad to visiškai nereikia. Tokia informacija, nepakankama informacija gali turėti labai pavojingų padarinių. Mes tikrai nenorime, kad tai pasitiktų, bet jeigu žiemą pasirodytų nelaimiai, kad vis dėlto pasiekme pandeminį lygį ir kad virusas mutavo ir atsiranda vis daugiau mirties atvejų, negu mes tikėjomės, jau tada bus per vėlų žmonėms aiškinti, kas čia yra kas. Française, Michel... Ačiū, Mišel. O jėzi dabar. Ačiū, pirmininkė. Turiu keletą klausimų. Pirmiausia, mane stebina kai kurie dalykai. Aš naujai išrinkta į šį parlamentą, tačiau yra daug žmonių, kurie atsakingi už sveikatos klausimus. Turime ir komisijos narį atsakingą už sveikatos klausimus. Kol kas mes e, neturime klinikinių tyrimų atliktų vaikams arba besilaukiančiams moterims. Kol kas visa informacija turima apie virusą yra tik bendrojo pobūdžio tarsi daroma prielaida, kad jei vakcina veikia H1N1 virusui, tai ji veiks ir AH1N1 virusui. Kita mano pastaba. Nėra jokių duomenų, kaip vakcina paveiktų vaikus iki 3 metų arba vaikus nuo 3 iki 10 metų arba besilaukiančias moteris. Tuo tarpu kritinės rizikingos grupės, tai yra vaikai sergantys astma ir besilaukiančios moterys. Bent jau man atrodo, kad esama tam tikro nederėjimo tarp leidimo prekiauti vakcinomis išdavimo ir tyrimų, kurie yra netlikti. Kitas dalykas, aš turiu ryšių su Novatis laboratorijomis ir žinau, kad e, šiuo metu vyksta leidimų prekiauti vakcinomis išdavimo procedūros. Mano klausimas toks, kas e, prisims atsakomybę, jei e, pasirodys vakcinų pašalinis poveikis? Kai šį klausimą iškėliau, man buvo atsakyta, kad e, atsakomybę turėtų prisimti valstybės narės, nes jos naudosis vakcinomis. Taigi ją rytoj aš pasiskiepysiu nuo gripo ir vėliau turėsiu tam tikrų neurologinio tipo sutrikimų, kas atsakys už e, mano sveikatai padarytą žalą. E, emėja komisija ar mano valstybė narė. Manau, kad būtent farmacijos kompanijos laboratorijos yra atsakingos ir už sveikatai daromą žalą. Praėjusiais metais Baxter įmonė e, sukūrė vakciną, nuo kurios mirė keletas žmonių. Buvo sumaišyti du virusai į vieną skiepą ir du žmonės pasiskiepijo tokią vakciną mirė. Iškyla klausimas, jei mes kalbame apie saugumo protokolų laikymasi laboratorijose, kokių žingsnių reikėtų imtis, kad farmakologinė stebėsena būtų vykdoma nepriklausomų ekspertų, kurie tinkamai stebėtų vakcinuotus pacientus, o ne tik rūpintųsi farmacijos įmonių finansavimu. Merci. Let me I hope I will uh, remember all this. Tikiuosi, kad prisiminsiu visus jūsų klausimus. Pirmiausia, ar vakcina yra nepavojinga vaikams ir nešiosioms? Žinoma, būtų ir žmonių, kurie turi daugiau žinių atsakyti į šį klausimą, tačiau pateiksiu mūsų poziciją. Aš žinau, kad Europos vaistų agentūra yra išleidusi savo mokslinę nuomonę Ir jie teigia, kad neturi jokio pagrindo manyti, kad ši vakcina būtų nesaugi vaikams ir nešiosioms. Europos vaistų agentūra atliko 9000 klinikinių bandymų. Taip pat vaistų agentūra kreipėsi į farmacinės įmonės prašydama tęsti klinikinius bandymus ir atlikti dar 8 tūkstančius tokių bandymų, ypatinga dėmesį skiriant vaikams ir nešiosioms. Europos vaistų agentūra mano, kad dėl to, kad vakcinos gaminimo modelis nuo gripo nesikeitė per pastarosius 20 metų, yra pakankamai pagrindo manyti, kad ši vakcina nepateiks jokių staigmenų. Tačiau farmakologinio budrumo direktyvų reikalavimai yra labai griežti. Taigi, valstybės narės taip pat yra atsakingos už šalutinių poveikių pranešimą. Ir Europos vaisto agentūra, ir Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras labai atidžiai stebės įvykius. Ir jeigu bus kažkokių įrodymų apie rimtą šalutinį poveikį, tai Europos vaistų agentūra bet kuriuo metu gali pakeisti savo nuomonę. Ir žinoma, tokiu būdu bus pakeisti ir išduoti leidimai prekiauti vakcinomis. Sezoninis gripas yra rimta lyga. Ir aš negalėčiau sutikti su tais, kurie sako, kad sezoninis gripas nėra rimta. Aš sakiau, kad nuo sezoninio gripo miršta nuo 250 iki 500 tūkstančių žmonių per metus. Taigi sezoninis gripas yra rimta lyga ir mes neturėtume sumenkinti net ir sezoninio gripo reikšmės. Taip pat neturėtume sumenkinti ir H1N1 gripo reikšmės nors mirštamumo lygis dabar yra panašus į mirštamumo nuo sezoninio gripo lygį kaip bendrauti su visuomenė yra labai svarbu. Naujame komunikate, naujame darbo dokumente mes sakome, kad spalio 12 dieną aptarėme šį klausimą su sveikatos apsaugos ministrais. Taigi mes siūlysime sutarti dėl konkrečios dienos iki kurios turi būti visoms valstybėms narėms pranešta apie tuos pačius dalykus - apie rekomendacijas, gairias, vakcinavimo strategijas ir taip toliau. Aš manau, kad tai užtikrins vienodą bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis. Žinoma, jeigu sveikatos apsaugos ministrai laikysis nurodytų rekomendacijų. Manau, kad tiek. Tomas Ulma. Ačiū labai, Tomas Ulmar. Pane pirmininkė, ačiū. Noriu iš pasakyti komplimentą ponė komisijos nariai. Ji dirbo tikrai labai nuoširdžiai. Na, o kalbant apie šalutinį poveikį, turiu pasakyti, kad E, kai daugiau nei vienas milijonas pacientų yra paskiepijama, tai tik retais atvejais e, galima konstatuoti šalutinį poveikį. E, taip yra Vokietijoje. Įdomu, kaip būtų kitose valstybėse narėse. Turiu tam tikrų nuogastavimų dėl vakcinos, dėl jos sudėties. Ar nebūtų įmanoma sukurti tokią vakciną, kurioje nebūtų metalų? JAV greičiau pavyko sukurti tinkamą vakciną, e, tačiau jei virusas mutuos, bus privalu kurti naujas vakcinas. Komisija, aišku, galėtų imtis dar e, ir kitų iniciatyvų, pavyzdžiui, tokių kaip e, rekomendacijų išleidimas, kaip reikia plauti rankas ir laikytis kitų hygienos normų. Turiu dar vieną klausimą. Bulgarijoje yra daug sienos skirtimo punktų. Ir šios punktus kertant, žmonės turi pateikti pažymas apie tai, kad jie nėra infekuoti keulių gripu. Jei jie tokios pažymos neturi, turi sumokėti 80 eurų ir tada gali kirsti sieną. Manau, kad tai nesiderina su ES teisės aktai. Tai visiškai tinka mūsų kitai e, kolegijai iš Bulgarijos. Ačiū ponia pirmininkė, ačiū komisijos narė. Įdomus jūsų požiūris, aš tikrai sužavėta. Ne pirmą kartą kalbame apie H1N1 virusą ir pandemijos grėsmę. Dabar antrą kartą kalbame apie šį gripą ir e, buvo aišku paukščių gripas, dabar keulių gripas, tikiuosi, kad neatsiras e, žuvų gripas. Jūs kalbėjote apie tai, kad nėra jokių įrodymų, kad nuo keulių gripų miršta daugiau žmonių nei nuo sezoninio gripo. Taigi tarsi nėra priežasties panikuoti. Tačiau jūs pristatėte ir plačią įvairių prevencijos priemonių paletę, uh, kuri yra numatyta ir valstybėms narėms. Manau, kad nereikėtų tikėtis, kad komisija 21-ame amžiuje mokytų uh, žmonės, kaip jie turėtų elgtis duše arba plautis rankas. Ar jūs visiškai pasitikite šios vakcinos saugumu ir ar manote, kad teisingai yra um, pagreitinti leidimo prekiauti vakcinomis proces, procedūrą. E, ką manote apie farmakologinę stebėseną? Kitas klausimas, jei vaikai nebus skiepijami, tai kas atsitiks tokiu atveju? Jei didžioji dalis nuo kitų sveikatos problemų kenčiačių žmonių nebus skiepijami. Ar mes iš tikrųjų tinkamai apskaičiavome, ar galime prognozuoti tuomet tokio reiškinio pasiekmes, ar reikėtų inicijuoti visuomenės informavimo kampanijas pateikiant informaciją, kiek žmonių miršta nuo keulių gripo, kiek nuo kito, kitų gripo atmainų. Well, uh, as, um, Antonija not... Uh, Antonija neatsakė į Bulgarijos parlamentarės iškeltą klausimą, taigi aš atsakysiu į jį pati. Taip, apie sertifikatų pareikalavimą prie sienos skirtimo punktų aš esu girdėjusi, tačiau tai nėra oficiali vyriausybės politika. Galimas daiktas, kad kai kurie pareigūnai prie sienos skirtimo punktų ėmėsi tiesiog iniciatyvos reikalaudami tokio tipo sertifikatų. Kitas klausimas. Ar aš pasitikiu vakcinos saugumu? Aš galiu pasakyti tik tiek, kad pasitikiu mūsų agentūrų veikla. Kamgi mums apskritai būtų reikalingos mokslinės agentūros, jeigu mes jų nepas, jomis nepasitikėtume. Aš pasitikiu Europos vaisto agentūrą, Europos lygų kontrolės ir prevencijos centru. Ir kai šios institucijos sako, kad ši vakcina yra saugi, aš jų nuomonę pasitikiu. asmuo, kuris kenčia nuo kitų sveikatos sutrikimų, jeigu jis nesiskiepija nuo gripo, tai tokiu atveju reikia pasverti naudą ir riziką. Taigi, jeigu žmogus nesiskiepija, tai rizika persveria galimą skiepo naudą. Taigi toks būtų mano atsakymas asmenims, kurie galvoja, ar skiepytis ar ne. Europos vaisto agentūros nuomonė skiepo nauda yra didesnė negu kad rizika. Anksčiau neatsakiau į parlamentaro klausimą susijusi su atsakomybė. Kas bus atsakingas, jeigu kažkas nepasiteisins? Pirmiausia, atsakingi bus gamintojai visuomet gamintojai yra atsakingi. Antra, tai bus gydytojai, kurie teikia rekomendacijas asmenims ir žinoma nacionalinės vyriausybės, kurios išduoda leidimą prekiauti konkrečią vakciną arba vaistais konkrečioje valstybėje. Taigi yra trys atsakomybės lygmenis. Dabar dėl vakcinų, kurių sudėtyje nebūtų metalų. Deja, iš jūsų klausimą negalėsiu atsakyti. Tikiuosi, kad vėliau šį klausimą galėsite užduoti Europos vaisto agentūros atstovui. Ačiū. Dabar Filip Žyvan. Merci, monsieur le président. <clears throat> Madame la commissaire, j'ai. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu keletą klausimų komisariai. Visų pirma, pristatymę jūs sakėte, kad mirtingumo lygis nuo šio gripo nėra didesnis negu mirtingumas nuo sezoninio gripo. Bet nemažai mokslinių publikacijų paskelbtų Birželio Liepos mėnesį pateikė kitokius skaičius, kalbant apie mirtingumo lygį, ten buvo pasakyta, kad H1N1 gripo mirtingumo lygis yra maždaug keturiais kartais didesnis negu sezoninio gripo. Bet, žinoma, čia vėl reikia kalbėti apie tai, kiek pacientų serga vienu ir kitu gripo tipu. Jeigu, jeigu tie skaičiai yra teisingi, tada būtų taip. Žinoma, mokslinės žinios labai greitai kinta ir rekomendacijos, kurios buvo paskelbtos Birželio Liepos mėnesį nėra tokios pačios, kokios buvo paskelbtos e, spalį ar rugsėjį, nes kinta žinios apie esamą situaciją. Bet jeigu aš jūs teisingai supratau, specialistai dabar perėjo nuo. Ir dabar jau teigia, kad mirtingumas yra ne keturis kartus didesnis, o vienodas. Man būtų įdomu sužinoti jūsų nuomonę. Ar jūs tikitės taip pat dėl vakcinos pašalinio poveikio. Ar gali būti, kad vakcina neturės visiškai jokių pašalinių poveikio, nes visi vaistai turi pašalinius poveikius. Tad tokia rizika vis tiek išlieka. Bet jeigu tai yra pagrindinis klausimas. Svarbiausia, kokios stiprumo tie pašalutiniai poveikiai būtų. Nes Ir nuo paprastų sezoninio gripo vakcinų kai kurie žmonės patiria pašulinius poveikius ir galbūt rizika yra vienoda. Kalbant apie klinikinį poveikį, kurį e, turės ar neturės ši nauja vakcina, reikėtų siekti kuo geresnio poveikio. Ir siekiant įvertinti, ar yra žymus ar nežymus šalutiniai poveikiai, reikia įvertinti ir ištirti labai daug pacientų. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę dėl to rizikos ir naudos aspekto. Ir mano trečiasis klausimas dėl vakcinų. Galbūt jau turėčiau pasilikti antrąjį mūsų debatų dalį. Vakcinos kai kuriais atvejais bus teikiamos dideliais kiekiais o kokia yra situacija ES šalims, kiek vakcinų bus skirta joms. Gali būti, kad susiklostys tokia situacija, kad ES valstybės narės suvoks, kad turi nepakankamai vakcinų, o kitose valstybėse vakcinų dozių bus skirta per daug. Kaip ES galės subalansuoti tokią situaciją? Kai kuriuose ne ES šalise vakcina apskritai nebus teikiama, bet aš apie tai nekalbu, aš kalbu apie tai, kaip reikės užtikrinti, kad visi ES piliečiai turėtų prieigą prie vakcinų, nepaisant to, kokia būtų nacionalinė politika. Ačiū, Salvatore Tatarella. Signor Presidente, grazie signora Komisarė. Ačiū. Pone komisijos narę už tai, kad atvykote šiandien pas mus. Dėkoju už pasikeitimą nuomonėmis. Dėkoju už pateiktą informaciją. Noriu padėkoti už jūsų pastangas kovojant su H1N1 virusu. Iš jūsų pateiktos informacijos suprantu, kad situacija tarsi kontroliuojama. Tačiau jūs minėjote, kad situacija gali ir keistis į blogąją pusę. Pastaruoju metu tokios epidemijos kaip paukščių gripas, SARS ir dabar H1N1 pandemija parodė, kad kai kuriuos patogenus gali perduoti gyvūnai žmonėms, o žmonės gyvūnams. Taigi, tiek žmonės gali užsikrėsti, tiek žmonės gali užkrėsti gyvūnus. Turime suvokti, remdamiesi dešimtmečio, pastaro dešimtmečio patirtimi, kad e, galime susidurti ir su didelėmis netektimis, jei pandemijos išsiplės. Aš norėčiau paklausti, Kaip Jūs manote, ar būtų galima sukurti tinkamą, veiksmingą gyvūnų um, sveikatos stebėsenos sistemą, kad sugebėtume pakirsti problemą dar jai neužsimesgus? Suprantu, kad tai būtų labai brangu. 75 procentais visų pandemijų per pastaruosius 60 metų kilo e, perdavus patogenus iš gyvūnų žmonėms. 104, atsiprašau, apie 100 e, milijonų, milijardų eurų yra išleista įvairioms prevencinėms priemonėms. Tačiau tie pinigai yra leidžiami ir retiems, retoms gyvūnų rušims kurti, kad jie atitiktų įvairius dėtinius reikalavimus, yra kuriamas specialios vištų rūšys, keulių, keulių rūšys. Noriu paklausti, ar būtų įmanoma rasti tokį sprendimą, kuriame būtų numatytas nuolatinis veterinarijos e, ir medikų atstovų bendradarbiavimas, sukuriant bendrą pasaulinio masto prevencinę sistemą. Mes turėtume sukurti pasaulinę stebėsenos priemonę. Turėtume kurti e, stebėti naujus e, štamus, plintančius tiek tarp uh, gyvūnų, tiek tarp žmonių ir ypatingai akcentuojant e, aukštas rizikos grupės. Taip pat turėtume numatyti saugumo mechanizmus, užkertančius kelią um, pandemijų plitimui. Taip pat reikėtų numatyti ir prieigą prie kaupiamų duomenų. Reikėtų stiprinti bendradarbiavimą tarp specialiųjų darbo grupių, dirbančių veterinarijos arba žmonių sveikatos srityje. Tokiu būdu sukurtume gerą valdyseną visoje sistemoje. Ir apibendrinamas galiu pasakyti, kad reikėtų akcentuoti prevencinę šios problemos pusę, o ne kalbėti apie e, vėlesnės priemonės. Ačiū labai. Mulțumesc, domnule președinte. Tatjana Sarova. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū komisarė už pristatytą mums informaciją. Aš Nemanau, kad mums reikėtų mokyti žmonių plautis rankas ar keisti rūbus, bet galbūt dažniau reikėtų priminti žmonėms nusiplauti rankas. Komet kalbėjo kolega Dagmar, Mūsų kolegos vertėjai naudojo dezinfekcinės servetėlės. Galiu tiesiog paimti tą dezinfekuojančių servetėlių pavyzdį ir dar kartą parodyti, kad e, tokių dezinfekcinių priemonių vartojimas yra svarbus. Taigi aš sakyčiau, kad aiški informacija, aiškiai pateikta informacija visuomet yra naudinga. Aš su Rumunijos sveikatos apsaugos ministru kalbėjau apie padėtį mūsų valstybėje ir jis man pasakė, kad labiausiai rizikuoja tie, kurie keliauja lėktuvais. Taigi, ar yra kažkokių konkrečių priemonių skirtų oro uostams ir keliaujantiems lėktuvais be atskirų priemonių, kurių mes kiekvienas imamės individualių lygių? Well, Jau girdėjau pakankamai klausimai, kuriuos norėčiau atsakyti. Dėl mirtingumo lygio. Aš nežinau, kur jūs matėte tuos skaičius, kad mirtingumas yra keturis kartus didesnis nuo H1N1 gripo, lyginant su sezoniniu gripu. Jūs sakėte, kad matėte tuos duomenys birželio mėnesį Bet kiek aš atsimenu, niekada tokių skaičių nebuvo apskaičiuota. Bet nepamirškite, kad jūs ir pats sakėte, kad informacija nuolat kinta. Ir todėl dabar nepamirškime, kad dabar jau turime patirties ir konkrečių atvejų iš pietinių pusrytulio. Tad informacija mums suteikiama kiekvieną dieną ir mes labai atidžiai stebime, koks yra mirtingumo lygis kiekvienoje valstybėje. Tad informacija, kurią mes dabar turime, yra ta, kad mirtingumo lygis yra vienodas nuo abiejų gripo rūšių. Žinoma, sakiau, kad gali būti, kad ateityje duomenys pasikeis, bet dabar jie yra tokie. Aš sutinku, kad norint įvertinti, ar žmogui reikėtų skiepytis ar ne, reikia. Viskas priklauso nuo paties žmogaus ir taip pat nuo jo gydytojo patarimo. Reikia taip pat pasverti rizikos ir naudos santyki. Tai yra vienintelis saugus dalykas, kurį galėčiau Jums patarti. Taip pat iškėlėte labai įdomų klausimą dėl vakcinų prieinamumo ES valstybėse narėse. Nuo pat pradžios aš atsimenu, net pirmininkaujant Prancūzijai, mes kalbėjome apie vakcinos kaupimo klausimus ES šalise. Ir visos valstybės narės labai aiškiai pasakė, kad jos norėtų turėti savo atskiras atsargas. Kad jos nenori, kad ES kauptų vakcinos dozes už jas. Taigi kiekviena valstybių narių ministerija, sveikatos apsaugos ministerija turi nuspręsti, kiek vakcinos dozių bus saugoma jų šalyje ir kiek tų dozių užsakyti. Ir iš tiesų tie skaičiai yra labai skirtingi visoms valstybėms. Yra kai kurių valstybių, kurios nusprendė užsakyti vakcinų dozių visa, visiems savo gyventojams, kitos pusė savo gyventojų. Kitos valstybės užsakė vakcinų 20 procentų gyventojų. Ir netgi yra tokių valstybių narių, kurios apskritai neturi vakcinos atsargų. Tad ar mes turime leisti toms valstybėms narėms su, nesiruošti tokiai grėsmiai sveikatai? Tikrai ne. Mano pareiga ir mano, pa, aš stengiuosi koordinuoti ir padėti valstybėms narėms įsigyti vakcinos dozes. Ir dabar kaip tik yra vykdomi procesai, kurių metu yra rengiamas konkursas, kuriame dalyvaus dešimt valstybių narių, kurios ir gaus vakciną, tam, kuri gaus jų kiek. Valstybės narės, kai kurios užsakė didelius kiekius vakcinos dozių. Dabar, galbūt net labai greitai, sulauksime tokios nuomonės, kad pakaks vienos vakcinos dozės visam gyvenimui. Dabar kol kas mokslininkai sako, kad reikia dviejų dozių žmogui, norint išvengti e, H1N1 gripo. Junktinių valstybių mokslininkai teigia, kad jau tuoj užteks vienos dozės. Tad galbūt va, Europos vaistų agentūra peržiūrės savo sprendimą ir nuspręs, kad e, užtenka turėti po dozę kiekvienam žmogui atsargui. Taigi, valstybės, kai kurios valstybės narės, kurios prikopė per daug vakcinų dozių, jau yra pasiruošusios perparduoti per didelį kiekį kurio jums, joms nebereikia kitoms valstybėms narėms. Ir tokiu būdu bus galima užtikrinti reikalingą vakcinų kiekį toms dešimčiai valstybių narių, kurias minėjau. Taip pat buvo labai įdomus klausimas dėl e, viruso perdavimo gyvūnams. Yra buvę atvejų, kai H1N1 gripas paplito didelėse, dideliuose ūkiuose Kanadoje, Australijoje, Argentinoje, o dabar ir Šiaurės Airijoje trys dideli ūkiai jau yra užsikrėtę šiuo virusu. Bet yra priimtas bendras, bendra nuomonė maisto saugos agentūrų ir kitų tarptautinių organizacijų, kurioje yra teigiama, kad H1N1 gripas negali būti perdotas nuo gyvūnų žmonėms. Tad jeigu valgote keulieną, tai tikrai neužsikrėsite H1N1 gripo virusu. Aš neseniai keliavau verslo kelionę į Kiniją ir šį klausimą iškėliau ir aptariau su Kinijos vadovybė, nes Kinijos vadovybė kaip tik ketino priboti kiaulienos įvežimą iš penkių ES valstybių narių. Tad aš jiems paaiškinau, kad jie turi laikyti savo tarptautinių įsipareigojimų. Jie yra visų trijų tarptautinių organizacijų, kurios paskelbė mano ką tik minėtą teiginį, taigi Kinija turi laikyti savo tarptautinių įsipareigojimų. Ir Kinija man pažadėjo, kad jie peržiūrės savo sprendimą. Gali būti pareikalauta papildomų sertifikatų, bet galbūt Kinija taip ir padarys, bet tikrai visiškai neuždraus Kinijos importo iš tų penkių ES šalių. dėl gyvūnų ir žmonių viruso perdavimo ir tiek gyvūnų, tiek žmonių užsikrėtimo. E, šiuo virusu šio mėnesio 30 dieną mes organizuojame labai įdomią konferenciją, kurią pavadiname Viena sveikata. Ir joje dalyvaus pagrindiniai veterinarijos tarnybų atstovai ir medicinos institucijų atstovai. Konferencijos metu jie aptars ryšį tarp žmonių ir gyvūnų sveikatos ir bendrų infekcijų, kurios yra pavojingos tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Tai bus iš tiesų labai įdomi konferencija, jeigu jį nors iš jūsų domina, labai kviečiame ir daugiau informacijos galėsiu jums suteikti vėliau. Ačiū. Esther Talamingo. Ik zou eh, de Engelstalige collega's in navolging van wat eh, de. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Noriu pasakyti anglų kalbą kalbantiems kolegoms, kad negalima sakyti swine flu. BBC, aišku, vartoja šį terminą, tačiau nereikėtų vartoti būtent šio termino. Nevadinkite šio gripo keulių gripu. Pirmiausia, noriu pateikti klausimą dėl medicinos personalo. Mūsų valstybėje skiepijamasi savarankiškų, laisvanoriškų pagrindų ir dėja kol kas tos vakcinos nesulaukia didelio susidomėjimo. Aš girdėjau, kad kai kurie um, poliklinikos centrai ar ligoninė sudarinėja sąrašus, kurie darbuotojai skiepijosi, kurie ne. Kaip mums reikėtų elgtis, ar turėtume numatyti nacionalinėse strategijose, kad skiepytis turėtų ne tik vaikai, tačiau ir nepasiskiepiję e, ligoninių ir poliklinikų darbuotojai. ir taip e, šių darbuotojų trūksta. E, pone komisijos narė, galbūt galima imtis konkrečių žingsnių ir šioje srityje. Dėl besilaukiančiųjų moterų ši tema tikrai yra įdomi. Jūs e, kalbėjote, kad jūs neturite pagrindo tikėti, kad šios vakcinos medžiagos yra pavojingos. Taip jūs suformulavote savo sakinį, tačiau Mano šalyje esama tokios nuomonės, kad per pirmąjį neštumo trimestrą nereikėtų vakcinuoti besilaukiančių moterų. Jo labiau, kad kartais e, vakcinos e, šalutinis poveikis gali būti stipresnis nei paties gripo. Nežinau, kaip Kokios strategijos turėtų laikytis valstybės narės? Yra numatytas finansavimas iš ES um, tyrimams, kuriais siekiama nustatyti, ar vakcinos yra saugios besilaukiančios moterims, ar neigiamai jos nepaveikia embriono. Manau, kad svarbiausia suvokti tai, kad aišku, reikia laikytis subsidarumo principo, valstybės narės yra atsakingos už daugelį klausimų, tačiau, pavyzdžiui, Niderlanduose pirmąjį neštumo trimestrą moterys neskiepijamos, tuo tarpu, pavyzdžiui, Vokietijoje jos skiepijamos. Tai kaip apskritai um, elgsis mūsų piliečiai, kokį sprendimą jie turėtų priimti. Jūs tą pačią dieną tarsi išreiškėte labai prieštaringas mintes, mintis. Manau, kad daugelis piliečių tiesiog nesupras, ar jie turės skiepytis ar ne. Kaip jūs galėtumėte uh, jų abejingumą sumažinti? Ačiū, ponė pirmininkė. Uh, Pone komisijos narė, norėčiau užduoti paprastą klausimą. Esama skirti skirtingų rekomendacijų, skirtingų preparatų. Gal galėtumėte pasakyti, mm, kuo skiriasi šių preparatų veikimo lygis. Dėl hygienos priemonių jūs tikriausiai jau mąstėte ir apie tai, e, kad, pavyzdžiui, gal rankų plovimas ir paprastos hygienos priemonės būtų pigesnės nei vakcinų uh, E, plėtojimas ir žmonių skiepijimas. Kodėl jūs nenorite numatyti visuomenės švietimo kampanijos? Galbūt galima paprastomis priemonėmis daugiau pasiekti nei vakcinavimu. Manau, kad tokiu būdu pinigai būtų panaudoti veiksmingiau. Ačiū labai, Šliteris. Yeah, Ačiū labai, ponė pirmininkė. Norėčiau užduoti klausimą susijusį su jūsų atsakymu. Jūs sakėte, kad jūs pasitikite emėją natūralu, tačiau emėjos užduotis yra uh, išanalizuoti rizikas, bandyti nustatyti privalumus e, ir vakcinos veiksmingumą prie tam tikras viruso atmainas. E, tačiau e, ar daromi ir kiti tyrimai, jei vaistuose yra gyvsidabrio, kokį poveikį tai darys aplinkai, ar, yra, ar esama kitokios žalos. Jūsų vaidmuo yra valdyti riziką ir numatyti um, pasiekmes. Tačiau, kalbant apie EFSA agentūrą, apie maisto priedus, galima naudotis ir šios agentūros um, kriterijais. Pavyzdžiui, neklaidinti vartotojų. Uh, Manau, kad e, esamas skirtingų vaidmenų, jūsų vaidmuo yra vienas, o kitų agentūrų atstovai, atstovų užduotis yra kitos. Norėčiau pirmiausia atsakyti į paskutinį klausimą. Aš pasitikiu EMEA ir Europos lygų kontrolės ir profilaktikos centru dėl to, jog žinau, kad jie atlieka išsamų įvertinimą. Jie turi gebėjimų, jie turi žinių, jie turi visą reikiamą informaciją, kad atliktų išsamų vaistų įvertinimą. Dėl šių motyvų mes ir įsteigėme tokias agentūras. Mūsų siekis nėra įdarbinti daugiau žmonių. Mums reikia mokslinių įrodymų, kad remdamiesi jais galėtume priimti sprendimus. EMEA, manau, pati pristatys savo tyrimą, tačiau jie atliko tyrimą susijusi su gyvsidabrio buvimu. Ir aš galė, ar aš manau, kad jie pateiks jums tikslo atsakymą į jūsų klausimą. Žinoma, mes turime stebėti padėtį ir turime būti pasirengę bet kuriuo metu pakeisti sprendimą jeigu sulauksime informacijos arba duomenų, rodančių, kad vaistai, pavyzdžiui, yra nesaugus. Skiepijimas. Ar skiepijimas jis turėtų būti pasirinktinis? Aš manau, kad pats žmogus turi apsispręsti. Žinoma, mūsų pareiga yra patarti. Ir mes patarsime piliečiams, remdamiesi visą sukauptą informaciją. Tačiau mes negalime priversti gydytojų skiepytis, jeigu jie nenori skiepytis. Kaip jau minėjau anksčiau, ES egzistuoja bendras sutarimas dėl rizikos grupių. Rizikos grupės visiškai atitinka pasaulio sveikatos organizacijos apibrieštas rizikos grupės. Tai yra žmonės turintis sveikatos problemų, nėščiosios moteris ir žmonės dirbantis sveikatos apsaugos sferoje. Taigi mūsų rekomendacijos yra tokios. Slaugės gydytojai turėtų būti skiepėjami, tačiau jie patys sprendžia, ar skiepytis ar ne, nes prievartos mes pasitelkti negalime. Aš supratau jūsų išsakytą mintį, kad mes siunčiame skirtingus arba prieštaraujančius signalus. Turiu pasakyti, kad yra daugybė žmonių, kurie siunčia vis kitokius signalus. Kiekvieną dieną aš gaunu informacijos apie vieną ar kitą tyrimą vykdomą vienoje ar kitoje valstybėje. Kitose valstybėse yra atliekami kiti tyrimai, duodantis kitokių rezultatų. Ir žinoma, kad tai siunčia visuomenės atstovams skirtingus signalus. Nepaisant to, reikia pasakyti, kad mes turime profesionalų, turime mokslinių agentūrų, kurios kaupia visą informaciją, renka duomenys apie įvairius tyrimus ir galiausiai pateikia savo nuomonę. Jau anksčiau sakiau, kad mes labai rimtai galvojame apie visuomenės informavimą. Ir spalio 12 dienos susitikime su sveikatos apsaugos ministrais mes šį klausimą svarstysime. Aš tikiuosi, kad su sveikatos apsaugos ministrais mes sutarsime dėl bendro komunikato, kuris bus skirtas visoms 27 valstybėms narėms dėl pagrindinių su H1N1 virusu susijusių klausimų. Ačiū. Dėkoju komisarė už Jūsų atsakymus į visus šios klausimus. Matote, kad mūsų komiteto nariai yra labai susidomėję šiuo klausimu. Aš manau, kad visų 27 valstybių gyventojai turi turėti galimybę imtis prevencinių priemonių ir pasiskiepyti, jeigu tai jiems yra reikiama, jeigu jie mano, kad to reikia. Tad mes laukime sveikatos apsaugos ministro susitikimo spalio 12 dieną ir tikimės, kad informacija bus perdota ir plačiai visuomeniai. Ir ji bus perdota tiesiogiai ir aiškiai, taip, kad piliečiai visose 27 valstybėse narėse gautų tinkamą reikiamą informaciją. Dėkoju už tai, kad apsilankėte. Turime kitus darbo tvarkės punktus ir dėkoju už tai, kad dalyvavote. fahren gleich weiter in der Tagesordnung und ähm O mes keliaujame toliau. Kitas mūsų darbo tvarkės punktas yra pasikeitimas nuomenėmis Europos vaistų agentūros vykdomuoju direktoriumi, ponu Tomu Lengrenu. Prašom prie tribūnas.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 Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir fahren fort in der Tagesordnung. Begrüße nochmal offiziell Thomas. Kolegos, pereisime prie kitų darbo atvarkės punktų. Noriu pasveikinti Europos vaisto agentūros vykdomąjį direktorių Tomą Liongreną. Jūs esate šios srities specialistas. Taip pat noriu pasveikinti į mūsų posėdį atvykusį atstovą Giuseppe Nistiko iš tos pačios agentūros. Bion Lema ir Josep Holeman šiandien negalėjo atvykti į mūsų posėdį. Pone Lengrinai, jūs kurį laiką girdėjote mūsų diskusijas, išgirdote ir kai kuriuos klausimus skirtus tiesiogiai jūsų agentūrai. Aišku, norime išgirsti ir jūsų požiūrį, ką jūs manote apie vakcinas, ką nustatėte ir apskritai, ką galėtumėte mums pasakyti. Taigi žodis jums. Thank you, Ačiū labai, ponia pirmininkė, garbus nariai, noriu padėkoti jums už galimybę, kaip ir kiekvienais metais, keistis nuomonėmis. Noriu pasidžiaugti, kad visada su jūsų komitetu mus siejo šilti ryšiai. Kasmetinis keitimasis nuomonėmis yra puikia galimybė pasidalinti pasiektais rezultatais ir ta, taip pat aptarti naujus iššūkius. Šiais metais, aišku, daugiausia kalbame apie gripo pandemiją ir ši tema ženklins ir naujas politinės gairias. Europos vaistų agentūra ir Europos lygų kontrolės ir prevencijos centras yra įstaigos, kurios jau keletą metų bendradarbiauja. Mes savo pasirengimą pradėjome dar 2003 metais, parengdami gairias e, pramoniai kaip reikėtų kontroliuoti gripo pandemiją. Mes norėjome užtikrinti greitą reakciją tais atvejais, kai paskelbama gripo epidemija arba pandemija. Mes remiamės ir moksliniais atradimais, moksliniai tyrimai daromi greitai. Mes sukūrėme inovatyvų inovatyvą koncepciją, daug nuveikta mokslo srityje, e, siekiant e, sukurti bandomasias vakcinas, mes jas sukūrėme, o tada po kiek po tyrimų yra darom, daromi nauji tyrimai ir pagaminama jau naujoji vakcina. Daugelis mokslinių tyrimų akcentuoja vakcinų saugumą. Taip pat yra tyriama imuniteto reakcija, yra bandoma nustatyti, kaip antikūniai susikuria organizme. Tyrimai atlikti daugiau nei 80, atsiprašau, 8 tūkstančiams žmonių, įskaitant ir vaikus. dirbtinės vakcinos pirmiausia yra skirtos tam, kad būtų tinkamai pasiruošta atsaku į gripą. E, taip pat e, šios vakcinos yra pirmiausia išbandomos tiems žmonėms, kurie neturi e, stiprių, stiprios imuniteto sistemos. Taip pat išplėtojus vakciną yra siekiama, kad ji kuo greičiau būtų pagaminama. Kiekvienais metais mes numatome leidimus prekiauti vakcinomis, remdamiesi dešimtmetę mūsų patirtimi, kaip tos vakcinos veik, veikia. Mes turime keturias vakcinas, kurios, kuriams yra suteiktas leidimas prekiauti. Buvo suteiktas leidimas leidimas prekiauti H1N1 vakcina praėjusią savaitę EMEOS mokslo tarybos susitikime. Pirmiausia, vakcina pagaminta Novartis ir Pandemrix vakcina padaryta Glasgow Smith Klein. E, šios vakcinos buvo išbandytos ir moterims besilaukiančiams, taip pat vaikams nuo šešių metų. Aš taip pat galiu Jums pasakyti, kad šiandien mes e, susidarėme teigiamą įspūdį apie Baksterio vakcinas ir rytoj vėl rinksis mokslo komitetas ir tikimės, kad penktadienį mums pavyks priimti teigiamą sprendimą, kurį perduosime tarybai. Svarbu, kad sprendimai būtų priimti labai greitai, taip pat kuo greičiau suteikiamas leidimas prekiauti vakcinomis. Tai tikriausiai turėtų įvykti ateinančią savaitę. Šios procedūros sėkmė dar kartą parodo, kad Europos medicinos sistema veikia puikiai bendradarbiaudama su komisija ir mano agentūra bei kompetitingomis agentūromis. Skaidrumas yra labai ypatinga, labai svarbi detalė. Mes e, turime ir specialiai sukurtus puslapius internete, gali, kuriuose galite rasti visą reikiamą informaciją susijusią su atliktais tyrimais, peržiūrimais, peržiūra, stebėsena ir taip pat ten galite rasti ir agentūros rekomendacijas. Mūsų internetinė svetainė yra atnaujinama reguliariai. Noriu keletą žodžių tarti apie pandemijos vakcinos saugumą. Ta pati vakcina yra naudojama visoje ES, yra atlikta daugelis tyrimų, daugelis tyrimų laukia dar. E, tyrimuose ir bandoma ištirti, ar vakcina yra saugi e, buvo ištirta, kad 9 tūkstančiai naujai vakcinuotų žmonių e, saugiai toleravo vakciną, taigi galime pasakyti, kad e, ši vakcina yra saugi. Farmacijos įmonės tampriai bendradarbiauja, e, stengdamosios, kad saugumo ir toliau būtų laikomasi, o mūsų Europos sistema um, dirba sklandžiai ir svarbu prisiminti, kad uh, sprendimus dėl leidimo prekiauti vakcinomis suteikimo e, priima tiek valstybės narės, tiek kompetentingos e, institucijos. Mes ir toliau teiksime savo rekomendacijas, tačiau viskas priklauso nuo nacionalinių E, sveikatos apsaugos institucijų. Aš norėčiau pasinaudoti galimybę ir pakalbėti apie kitą klausimą, kuris susilaukė dėmesio komitete, kai aš čia lankiausi 2008 m. gruodžio mėnesį. Tai yra antibiotikų klausimas ir atsparumo mikrobams klausimams. Europos vaisto agentūra ir lygų kontrolės ir prevencijos centras šių metų rugsėjo 17 dieną paskelbė mūsų dviejų bendrų metų bendro darbo rezultatus, apie tą skirtumą tarp infekcijų, kurias sukelia bakterijos atsparios vaistams ES ir naujų antibiotikų gydyti tokioms infekcijoms um, vysti, vystimasi. Šią ataskaitą yra paskelbta mūsų tinklalapyje. Taigi mūsų pastebėjimai nėra padrasinantis, tačiau jie nėra netikėti. Pagrindinė išvada yra ta, kad egzistuoja skirtumas tarp infekcijų, kurios kyla dėl bakterijų atsparių vaistams ir naujų antibiotikų gydyti tokioms lygoms plėtojimo. Taip pat turiu pasakyti, kad ES miršta maždaug 25 tūkstančiai pacientų nuo infekcijų, kurios kyla dėl atsparių vaistams bakterijų. Ir bakterijų atsparumas iš tiesų tik kyla ES. E, visa tai reikš, kad mes susidursime su didesnėmis išlaidomis, kurios padidės maždaug 1,5 milijardais per metus. E, Švedija, kaip pirmininkaujantį valstybę, organizavo konferenciją rugsėjo 17 dieną ir tos konferencijos metu mes kalbėjome apie savo pastebėjimus. Aš manau, kad Europa ir visas pasaulis turėtų imtis strategijos kovoti su, šiuo, su šia problema. Ir aš manau, kad Europos vaisto agentūra ir e, lygų prevencijos ir kontrolės centras yra pasiruošę imtis atitinkamo vaidmens, kuriant tokią strategiją. Aš tikiuosi, kad Švedija kaip pirmininkaujanti šalis sveikatos apsaugos tarybos sustikimo metu parengs rezoliuciją šio klausimu. Pone pirmininkė, manau, kad čia ir baigsiu savo pasisakymą. Jau keletą klausimų girdėjome ir anksčiau. Dabar dėl procedūros. Ar turėtume suteikti žodį parlamentarams? Ačiū, ponė Lengrinai, už informaciją. Manau, kad mes suteiksime pirmiausia žodį kolegiams ir kolegams, kurie dar nori paklausti, o jūs tada galėsite atsakyti. Pone Grostet pirmiausia. Merci, Monsieur le Président. Je vais, je vais me permettre d'être assez rapide, puisque déjà un certain nombre de choses été, ont été dites. Je crois que... Aš kalbėsiu trumpai. Jau buvo nemažai pastebėjimų išsakyta. Iš tiesų svarbiausia yra gauti reikalingą ir teisingą informaciją iš teisingų šaltinių. Ir aš dėkoju uh, vykdomajam direktoriui už tai, kad jis dalyvauja mūsų posėdyje. Ir iš tiesų noriu paklausyti dėl pagreitinto leidimų prekiauti vakcinomis išdavimo, nes laiko švaistyti nebegalime. Turime užtikrinti, kad ši procedūra bus taikyta, taikoma ir bendriesiams vaistams. Dėl to, kad jeigu turėsime naują vaistą, kuris pasirodo ir jam reikia gyti leidimą prekiauti tuo vaistu, nes tai yra naujas vaistas, žinoma, reikia, kad tas vaistas rinkoje atsidurtų kaip galima greičiau. Taip pat dar turiu klausimą susijusiu su e, dokumentų paketais dėl vaistų ir šių vakcinų, kurios yra išrašomos pacientams. Jūsų nuomonė, ar jūs manote, kad reikėtų vienos dozės vakcinos? Nežinome, kad anksčiau kai kurios valstybės narės mane, kad reikės kelių dozių, dviejų dozių kiekvienam gyventojui ir tokį kiekį užsisakė nes jos mane, kad reikės žmonės skiepyti dviem etapais su dviejų savaičių tarpu. Tai kaip Jūs manote dabar ir kaip su tom pertekliniam dozėm, ar mes galime jas perduoti kitoms valstybėms narėms? Ir kitas klausimas, kurį taip pat turbūt noriu užduoti ir kiti kolegos, kaip dėl adjuvantų, kurie yra naudojami vakcinose? Komisija ir Jūs, ir komisarė, gana tiksliai pasisakėte šio klausimu, žinoma, nėra tokio dalyko kaip nulinė rizika ši vakcina ir skiepijimas jie tikrai e, duoda daugiau naudos negu rizikos, lyginant, turint omenyje tuos adjuvantus, kurie įeina į vakcinos sudėtį. Ačiū, pone Korstet. Pone Dagmarot Berent. Ačiū, pone pirmininkė. Kalbėdama po ponios Kostet ir prisimenant tai, ką sakė jau kiti kolegos, kokius klausimus norėjo užduoti, pon, ir ponė Vasilijus sakė, kad tuos klausimus turėtume iš naujo užduoti vykdomam direktoriui. Galbūt jūs galėtumėte dar kartą pabrėžti, kad leidimo, leidimo prekiauti vakcinomis e, procesas yra grindžiamas teisėtų, e, teisinių pagrindų Ir dėl to sprendžia būtent e, įstatymų leidėjai. Tai yra teisinė procedūra, yra tam tikri reikalavimai, kuriuos pristato ES. Ir galbūt jūs norėsite taip pat pabrėžti, kad mes neturime taiksyti su jokio rizika sveikatai. Ir taip pat dėl pagreitinto leidimo prekiauti vakciną išdavimo. Tai sukelia baimę tarp žmonių. Jau girdėjote ir kitų kolegų pasisakomuose. Tai ir žmonėms nėra aišku, ko, kas jų laukia, ar vakcina sukels ne, nepagėdavimų šalutinių poveikių, kurie bus sunkiai kontroliuojami ir ar tie e, šalutiniai poveikiai bus stipresni negu kitų vakcinų, pavyzdžiui, sezoninio gripo vakcinų. Kai kuriuose valstybėse narėse yra atskiriamas skiepijimas nuo sezoninio gripo ir nuo H1N1 gripo nuo keulių gripo, nors kaip kolega iš, Danijo, iš Olandijos pastebėjo, kad nebeturėtume vartoti šito termino. Nereikėtų kalbėti įminėti čia keulių ir keulienos. Bet e, H1N1 gripas žmonės mano, kad neverta skiepytis nuo jo, nes vakcino šalutiniai poveikiai, šalutiniai poveikiai yra tiesiog pernelyg nekontroliuojami. Dar pabaigoje noriu pastebėti, pasakyti dėl antibiotikų. Iš tiesų nežinau, ką ir sakyti, nes ne tik tai aš, bet ir daugelis kitų kolegų prisimena pastarosius penkerius, šešis, septynerius metus, kai buvo nuolat sakoma, kad yra labai daug problemų, kurios kyla dėl to, kad virusai yra sparus antibiotikams ir vairiams mikrobams. Mes žinome, kad daug pacientų miršta. Nežinau, ar tikrai tas skaičius yra 25 tūkstančiai, bet žinau, kad ligoninėse, kai kuriuose ligoninėse yra rasta tiek daug antibiotikams atsparių bakterijų, kad tos ligoninės turėjo būti uždarytos apskritai. Ir Taip pat e, kai kuriuose ligoninėse pacientams prieš operaciją yra suteikiama informacija, kiek ligoninėje yra randama tokių bakterijų. Mes žinome, kad visi tokie atvejai egzistuoja, bet mes taip pat žinome, kad pramonė nėra suinteresuota e, kurti naujus antibiotikus. Jūs e, pramonės atstovai jų negamina, emėja jų negamina. Tad nejaugi mums nereikia ieškoti naujų būdų kovoti su tokiamis bakterijomis. Aš suprantu, kad jūs esate švedas ir keletą kartų minėjote Švediją kaip pirmininkaujančiąją valstybę, bet jeigu Švedija kaip pirmininkaujančioji valstybė pasinaudotų progą, jie galėtų parengti tinkamą rezoliuciją. Jie galėtų mums pasakyti, kaip reikėtų elgtis su naujais antibiotikais, ar reikėtų uh, išduoti jiems leidimus priekiauti, ar e, skatinti iniciatyvas iš valstybių narių. Uh, iš tiesų, ką daryti, kad farmacijos pramonė norėtų kurti naujus antibiotikus, net jeigu jie dabar jiems netrodo pakankamai pelninga veikla. Galbūt jūs žinote, kokia yra Švedijos kaip pirmininkaujančiosios valstybės nuomonė šiuo klausimu. Euh, Ačiū už labai įdomius klausimus. O dabar e, poniai Ajūzo žodį. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Aš taip pat kalbėsiu labai trumpai. Noriu grįžti prie ponios Rodbėrent klausimo apie šios vakcinos saugumą. Ar mes tikrai esame, galime būti tokie tikri, kad nėra šalutinio poveikio? Daugelis medikų atsisako skiepytis nuo AH1N1 gripo, nes daugelis teigia, kad AH1N1 e, yra pasireiškęs dar 1976 metais ir tas virusas buvo labai pavojingas. Medikai yra labai sunerime tuo, kas vyko 66 metais JAV. Ar mes tikrai galime būti tikri, kad nebus jokio poveikio neurologiniai žmogaus sistemai? E, kitas klausimas e, - jaunesnių nei 14 vaikų skiepijamas, ar jie turėtų būti vakcinuojami? Merci. Vous avez terminé? Oui. Ar jūs jau baigėte, baigėme? Pone Rivels. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti EMEA direktoriui už tai, kad jis atvyko šiandien. Aš e, panaršiau internete ir jūsų um, internete ieškojau būtent priedų radau tik informaciją apie eksipientus, tačiau apie priedus e, jokios informacijos nebuvo. Taip pat pasidomėjau Novartis e, internetinėme puslapyje ir e, aišku, mes žinome, kad aliuminis sukelia labai kenksmingą šalutinį poveikį, gali ištikti net šokas. Ar mes tikrai žinome, koks šalutinis poveikis yra po to, kai žmonės vakcinuojami? Aš e, išsitraukiau vienos žurnalistės skundą dėl jūsų pagamintos vakcinos praėjusiais metais. Noriu sužinoti, kokiu žingsniu ėmėsi EME šioje srityje. Viena žurnalistė iš Austrijos m, mm, iškėlė ieškinį Novartis dėl e, skiepo, kuris buvo naudojamas Čekijoje. Kitas klausimas dėl anketavimo. Jei gydytojas e, skiepija vaikus, neščiasias moteris e, ar paprastus pacientus, ar nereikėtų į klausimyną įtraukti ir klausimo, ar, pavyzdžiui, vaikai nėra alergiški paukštienos baltymui, nes e, ši vakcina pagaminta modifikuojant paukštienos baltymą. 2000 2009 metais balandžio 24 dieną e, sulaukime šios informacijos ir jei 30 procentų visų gyventojų užsikrėstų, kokių strategijų reikėtų imtis. Mes pastebėjome, kad Australijoje ir Argentinoje yra didžiausios pandemijos. 21 milijonas žmonių uh, užsikrėtęs, e, nustatytas šimtas mirties atvejų, kaip ten bebūtų, Argentinoje 40 milijonų gyventojų, o 2,5 procentų gyv... iš jų yra apsikrėtę, mirė iš viso 500 žmonių, tačiau tai nesusiję su gripu. Ar galėtume gauti ir kitos informacijos apie tai, kokia situacija, pavyzdžiui, Prancūzijoje? Aš žinau, kad daug žmonių yra užsikrėtę Prancūzijoje, tačiau e, turiu pasakyti, kad, na, šis gripas nėra toks kengsmingas, nereikia pulti į paniką, nereikia masinės vakcinacijos, tačiau rizikos grupių atveju, kaip medikų, Um, virš svorių besiskundžiančių žmonių vaikų atveju juos tikrai reikėtų skiepyti. Ir paskutinis mano klausimas. Vakcina be jokių priedų nuo A, nuo paprasto gripo jokių priedų ne, neturi o vakcina nuo AH1N1 priedus turi. Ką manote apie tas dvi skirtingas vakcinas, kuri vakcina yra geresnė? Mes tikrai turėtume būti objektyvus ir kalbėti be panikos, kaip tai vyksta Prancūzijoje. Ja. Ja. Pone Lungrent, pabandykite atsakyti į pirmąjį klausimų ratą. Dėkoju. Pažvelkime į viską iš laiko perspektyvos. Pandemija prasidėjo šių metų balandžio mėnesį, taigi praėjo dar netiek daug laiko. Tipas buvo nustatytas pasaulinės sveikatos organizacijos ir pasaulinė sveikatos organizacija paskelbė apie pandemiją, jeigu teisingai prisimenu, gegužės mėnesį ir vėliau mes pradėjome savo vakcinų rengimą. Taigi akivaizdu, kad mes neturime klinikinių duomenų, nes gripo potipis buvo nustatytas pakankamai neseniai. Mums Europoje pasisekė, nes mes vadovavomės bandomuoju, bandomąją koncepciją. Mes labai sparčiai prieėmė prie vakcinos gaminimo, išbandėme vakciną naudodamėsi panaš, panašių gripo tipų, paukščių gripo tipų. Ir tokiu būdu mes pritaikėme žinias gautas iš klinikinių bandymų naujajam tipui, pagal kurį yra parengta vakcina. Ta pati mes darome susidūrę su kasmetiniu sezoniniu gripu. Taigi į šią vakciną nereikėtų žiūrėti kaip į visiškai naują vakciną. Ji yra panaši į sezoninio gripo vakciną. Tačiau šio gripo potipis yra naujas ir žmonės jam nėra atsparus. Galima būtų kalbėti apie riziką, kurią atneštų sprendimo dėl vakcinos atidėjimas. Būtent sprendimas dėl vėlesnio vakcinos pateikimo į rinką. Kai darome tokius paskaičiavimus, reikėtų įvertinti riziką ir privalumus kokiegi būtų privalumai, jeigu vakcina būtų pateikta į rinką šiandien ir būtų pradėta skiepijimo kampanija. Kalbant apie šalutinį šios vakcinos poveikį, reikia pasakyti, kad šalutinis poveikis yra minimalus. Tačiau jeigu mes lauksime žiemos, tai galime susidurti su atvejais, kai žmonės mirs dėl šios pandemijos. Taigi sveikatos apsaugos organizacijos visame pasaulyje, įskaitant ir PSO ir Europos komisija, atliko tokią analizę. Taigi mes svarstame, kokią naudą atneštų dabartinis vakcinos patikimas į rinką ir šalutinis vakcinavimo poveikis. Dagmar Rodberent klausė apie leidimų išdavimo procedūrą. Aš su jumis sutiksiu, procedūra yra labai griežta. Mokslinis įvertinimas turi būti atliekamas ir tik po to gali būti suteikiamas leidimas. Ir pramonės šakos įmonės į tokią tvarką tikrai nesikiša, mes atmetame maždaug 20 procentų visų paraiškų. Taigi procedūra pagal kurią išduodami leidimai, yra tikrai griežta. Kitas klausimas buvo susijęs su vakcinos dozėmis. Ar užtenktų vienos dozės, ar reikėtų dviejų. Dabar mes esame pateikę tokią rekomendaciją, kurią sukūrėme e, pritaikę vakciną H5N1 virusui. Tai yra paukščių gripo virusui. Ir remiantis tais duomenimis galime teikti, kad dvi dozės yra būtinos. Bet tuo pat reikia pasakyti, kad vyksta klinikiniai tyrimai ir mes vis dar laukiame klinikinių tyrimų rezultatų. Kuo daugiau duomenų, patikimų duomenų mes turėsime, tada komitetas galės grįžti prie vakcinos dozių klausimo ir pateikti naują rekomendaciją dėl adjuvantų. Mes turime nemažai patirties taikant adjuvantus, kurie atneša ir teigiamos naudos. Pirmiausia, galima sumažinti antigeno kiekį virusą net keturis kartus, lyginant vakciną su adjuvantu ir be jo. Kai susidurėme su pandemija, būtina kaip galima greičiau pradėti vakcinacijos procesą. Nes jeigu reikės didesnių vakcinos kiekių, tai nebus galima vakcinuoti visų žmonių, kuriems skiepai būtų būtini. Taigi adjuvantai iš vienos pusės yra teigiami ir jie gali būti naudojami kuriant vakcinas. adjuvantai nėra pavojingos cheminės medžiagos. Taigi tai yra natūralios medžiagos. Ir GlaxoSmithKline sukūrė vakciną, kurioje yra vitaminas A. Atsiprašau, vitaminas E ir atrodytų, kad tai neturėtų atnešti jokios žalos. Taip pat buvo užduotas klausimas dėl saugumo ir paminėta tai, kas vyko JAV 76 metais. Aš norėčiau pastebėti, kad tuo metu buvo gaminama visiškai kitokia vakcina ir iš tiesų niekada nebuvo įrodyta, kad buvo aiškus tiesioginis ryšys tarp neurologinių šalutinių poveikių ir taikytos vakcinos. Be to, ten buvo H5N1 tipo gripas, o dabar mes e, kuriame vakciną prieš H1N1 gripą. Ir iš tiesų tai, kas įvyko Junktinėse valstijose 76 metais, niekada daugiau nepasikartojo. Ir mūsų agentūra tikrai atsižvelgia ir prisiminė šį atvejį, vertindama galimą riziką ir galimą naudą mūsų kuriamos vakcinos. Aš savo įžangoje pastebėjau, kad yra labai svarbu sukurti išsame stebėjimo sistemą, kuri padėtų mums nustatyti pasireiškiančius šalutinius poveikius. Ir jeigu jie būtų užfiksuota, tokiu būdu mums, tada mums reikėtų vakciną nutraukti trumpam, tam, kad būtų galima ją patobulinti. Bet problema yra ta, kad šaltinius poveikius galima pastebėti tik po to, kai yra vakcinuojama pakankamai daug pacientų. Mes nesitikime, kad bus pasireikš kokie nors šalutiniai poveikiai, bet mes nuolat stebime, kaip žmonės reaguoja į vakciną ir tai yra labai išsamios ir e, aiškios e, studijos. nes pandemija vyksta ne tik tai Europos Sąjungoje, kaip taip pat ir kitose valstybėse ir todėl tyrimai taip pat nėra atliekami vien tik tai mūsų Sąjungoje, bet ir kitose pasaulio vietose. Mes glaudžiai bendradarbiaujame su kitų regionų atsakingomis institucijomis, su Australijos e, institucijomis, kadangi jie dabar, e, ką tik pas juos baigėsi žiemos sezonas, tad naudojamės ir jų informaciją. Taigi kalbėjau apie dozių skaičių, apie adjuvantus ir apie tai, kas atsitiko JAV 76 metais. Ir likę klausimai, man atrodo, yra klausimai dėl alerginės reakcijos. Taip, informacijoje apie produktą yra parašyta, kad žmonės, kurie yra alergiški kiaušiniams arba kiaušinių baltymams, jie neturėtų būti vakcinuojami šią vakciną. Į tai dėmesį turėtų atkreipti gydytojai ir patys pacientai. Jie turi pasakyti gydytojams, jeigu yra alergiški tokiam baltymui. Ir ta informacija yra pateikiama produkto vaisto apraše. Taip pat buvo paminėta Baxter vaistų gamybos įmonė, ji buvo minėta ir anksčiau. Mes jų uh, veiklos istoriją glaudžiai e, didžiai išnagrinėjome ir šią savaitę atlikome papildomą tyrimą Baxter gamybos patalpose ir galime užtikrinti, kad jų gaminama vakcina yra gaminama laikantis visų reikalavimų. Tai būtent yra dar vienas iš priežasčių, kodėl mes galime tikėtis teigiamos nuomonės dėl Baxter gaminamos vakcinos. E, kolegė Dagmar kalbėjo apie atsparumą antibiotikams. Žinoma, jeigu pramonės šakos tyrimams skiria 100 dolerių tam, kad ir sukurtų naują antibiotiką, jie ir atgauna 100 dolerių. Ir jeigu investuoja kur nors kitur savo pinigus, tai tai yra jų pasirinkimas. Čia yra didžiausia problema. Mes nenorime jų versti. Mes, žinoma, norime naudoti turimas lėšas kaip galima efektyviau. Ir būtent todėl nuomonė dėl naujų antibiotikų skiriasi nuo naujų antibiotikų kūrimo. Naujų antibiotikų kūrimas yra brangi procedūra, todėl reikia skatinti iniciatyvas iš farmaceutinių kompanijų. Tai buvo aptarta pirmininkaujant Švedijai, jų renktame susitikime ir taip pat neformaliame sveikatos apsaugos ministrų susitikime, kuris vyko Švedijoje. Ir aš manau, kad Švedija, kaip pirmininkaujanti valstybė, pasiūlys tam tikrų būdų spręsti šiam klausimui. Aš turiu savo idėjų, kaip būtų galima elgtis, bet kadangi emėja tikslas nėra renkti politikos kryptis, aš savo nosies į tai ir nekišu. Merci, Ačiū, ponė direktoriau. Ponas Lyze. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Noriu padėkoti direktoriui Lengrenui. Keletas klausimų. Jūs kalbėjote apie kontraindikacijas kiaušinio baltymui. Ar yra ir kitų kontraindikacijų, ar yra ir kitų asmenų grupių, e, kuriuos skiepyti EME nerekomenduoja, arba gal yra kokių vakcinavimo uh, apribojimų. Pavyzdžiui, tas pirmasis neštumo e, trimestras, ar tokių moterų skiepyti nereikėtų, ar yra tam tikri apribojimai suteikiant leidimus prekiauti vakcinomis. Poniai Jakob viešint mūsų posėdėje konstatavome, kad esama problemas e, e, rengiantis vakcinuoti vaikus ir neščiasias moteris. Noriu paklausti, kokiu, kokias rekomendacijas galėtų teikti EMEA, ar yra tam tikri apribojimai suteikiant leidimą skiepyti, pavyzdžiui, kalbant apie rizikos grupių skiepijimą. Būtų įdomu sužinoti šį dalyką iš jūsų. Um, kitas dalykas - gydimas antivirusinių vaistų tamiflių. Ar yra suteiktas leidimas atidaryti e, tamiflių kapsulę ir milteliais gydyti vaikus? Aš e, kurį laiką dirbau klinikoje ir tiesiog stebėjau, kad kai kurie tėvai vaistų piliulės atidaro ir vaikams suduoda miltelius. E, čia susidurėme su problemomis. Geriausia vaikui būtų duoti suspensiją. Tuo tarpu tėvai, kurie neturi daug informacijos apie vaistus ir ypač, pavyzdžiui, e, migrantai atvykę į skirtingas valstybės narės susidurs su dar sudėtinga situacija, nes jie tiesiog nežinos, kokį vaistą ir kaip reikės duoti vaikui. Ačiū, ponia Lize. Yeah, thank you. Just if I could... Ačiū labai mano klausimas susijęs su adjuvantais um, Junktinės karalystės spaudoje pasirodė straipsnis apie jauną mergaitę, kuri mirė, kai buvo paskiepyta nuo gimdos kaklelio vėžio vakcinos Serveriks. Ar yra, ar yra ryšys e, tarp e, šios vakcinos ir jos mirties? Aišku, vėliau buvo išplatintas pranešimas, kad to ryšio nėra. Ką Jūs manote? Uh, Taip pat e, sulaukime informacijos, kad adjuvantas naudotas ser serveriks vakcinoje yra toks pat, kaip ir naudojamas e, vakcinoje prieš AH1N1 virusą. Excusez-moi, pardonnez-moi. Euh, je, je pense que c'est la dernière question qui... Manau, kad tai paskutinis klausimas, nebent dar pasirodytų ranką salėje, kol kas tokios rankos nematau, o dabar uh, suteikiu galimybę atsakyti ponui Lengrenai. Dėl Cerverix vakcinos galiu pasakyti, kad e, čia buvo naudotas kitoks adjuvantas nei mūsų vakcinoje nuo AH1N1 viruso. Dėl šalutinio poveikio uh, jis yra tyriamas, tačiau turime prisiminti, kad šio vaisto Cerverix vakcina e, buvo skiepijama milijonai mergaičių ir nepasitaikė jokio mirties atvejo. Aišku, mes ištirsime šį atvejį ir pateiksime jums savo išvadas. Dėl tamiflių, aš visiškai jums pritariu, yra sudėtinga šį vaistą duoti vaikams. Tačiau galiu pasakyti, kad komitete vyko diskusijos praėjusią savaitę šią temą ir mes patvirtinome e, tamiflių indikacijas, pagal kurias e, tamiflių galima duoti vaikams vyresniems nei šešių mėnesių, gydant juos nuo įvairių gripo atmainų. Savame suprantama, situacija yra sudėtinga, nes nėra pediatrinės formuluotės. Šis vaistas netitinka atitikties reikalavimų. Tačiau komitete mes parengėme konkrečias um, nuorodas, kaip reikėtų girdyti, suduoti vaikams tamiflių kapsules. Kalbu apie vaikus jaunesnius nei vienerių metų. Kol mes neturime konkrečios pediatrinės informacijos, turime tiesiog pasitelkti esamą patirtimi, galbūt pasidalinti į ją arba gauti ją ir iš farmacijos bendrovių ar tiesiog tėvų. Nežinau, kaip kitose valstybėse narėse tėvai duoda vaikams tamiflių. dėl rekomendacijų besilaukiančiams motinoms ir vaikams. Daktaras Kavalieri galbūt galėtų Jums pateikti išsamesnės informacijos šiuo klausimu. Prašom. Tomas. So, uh, respect... Ačiū, Tomai. Kalbant apie vaikus, rekomendacija įtraukta į produkto aprašą. Uh, buvo sukurta remiantis sukurta patirtimi, kuriant H5N1 vakciną. Čia mes kalbame apie Pandemrix ir Focetrija vakcinas, buvo atlikti klinikiniai tyrimai ir tie tyrimai yra pagrindas rekomendacijoms. Kalbant apie kontraindikacijas ir apribojimus, projekto apraše yra kalbama apie vaikus jaunesnius negu šešių, šešių mėnesių amžiaus. Šiai grupiai rekomendacijų kol kas negalime pateikti dėl to, kad neturime daug patirties ir su sezoniniu gripo vakcina. Būtent tokio amžiaus grupiai. Kalbant apie kitus, kitas amžiaus grupės, focetrija e vakcina buvo patikrinta vaikams nuo 6 metų iki 17 taikant saugusiojo dozę. Kalbant apie pandemriks, H5N1 tyrimai buvo atlikti vaikams nuo 3 iki 9 metų amžiaus. Ir remiantis H5N1 duomenimis, dvi dozės po, po pusę atrodo sulaukia gero atsako ir vaisto apraše yra ir rekomenduojama būtent tokia dozė vaikams nuo 3 iki 6 metų amžiaus ir nuo 6 mėnesių iki 3 metų. Taigi rekomenduojama pilna suaugusiojo dozė. remiantis klinikiniais tyrimais atliktais amžiaus grupėje nuo 3 iki 9 metų amžiaus. tiek mes turime informacijos apie vaikus ir tokias rekomendacijas mes pateikėme tokiai amžiaus grupiai. Kalbant apie nešias moteris, atlikus imunologinius tyrimus su nešiosiamis moterimis sendoninio gripo srityje, mes nemanome, kad bus kažkokių skirtumų tarp nešiųjų ir galinčių susilaukti vaikų moterų. Kalbant apie saugumą, reikia pasakyti, kad klinikinių tyrimų nėra atlikta daug su nešiosiomis moterimis. Tačiau Junktinėse valstijose moteris, nešios moteris e, skiepijasi nuo sezoninio gripo. Tarp 2000-2003 metų daugelis moterų pasiskiepijo nuo gripo. Ir remiantis tokia informacija, sezoninio gripo skiepų duomenimis ir tyrimais, gyvūnų tyrimais, nėra priežasties manyti, kad ši vakcina būtų nesaugi nešiosioms moteriams. Nepaisant to, nebuvo atlikta klinikinių tyrimų nešiosioms moteriams. Todėl Europos vaistų agentūra bendradarbiauja su Europos lygų kontrolės ir prevencijos centru ir gamintojais, taip pat su kitomis institucijomis, siekdama sukaupti pakankamai informacijos apie šios vakcinos pritaikymą konkrečioms gyventojų grupėms. Ir taip pat pabaigai galiu pasakyti, kad mes jau parengėme teigiamas nuomonės trims galimoms vakcinams, bet dabar svarbu yra stebėti E, koks bus šių vakcinų poveikis. Aš galiu Jūs užtikrinti, kad mes iš EMEA pusės darome viską, ką galime tam, kad e, sistema veiktų kuo efektyviau ir kad būtų kuo mažiau šalutinių poveikių. Ir kai tik mes gausime kitos informacijos, mes ją Jums pateiksime. Ir taip pat yra atliekama klinikinių tyrimų, kurie buvo atlikti tyrimai vaikams ir besilaukiančiams moteriams. Ir galbūt, kai bus apibendrinti jų rezultatai, mes šiek tiek pakeisime savo nuomonę dėl vakcinacijos vaikams ir besilaukiančioms. Jeigu tai bus, mes pranešime, informuosime parlamentą. Dėkui, ponas Nistikas. Baigiamasis žodis. Kadangi jūs atstovaujate agentūrai ponė pirmininkė, kaip buvęs šio komiteto narys iš tiesų labai didžiuojasi. Ir esu sužavėtas, kai klausausi, kaip yra svarstomi konkretus klausimai. Aš dėkoju visiems Pelarai ir Peteriui Lys ir visiems kitiems pasisakiusiems. Po to aš galbūt pereisiu prie konkretesnių klausimų, bet visų pirma noriu pasakyti, kad kadangi uh, Aš esu mokslinio komiteto narys, noriu padėkoti jums visiems už tokį, tokią puikią sistemą, kuri buvo įdėkta Europos Sąjungoje. Noriu padėkoti visoms valstybėms narėms už jų indėlį, kurį padarė tiek daug ekspertų ir tiek daug žmonių, kurie taip pat kakliai dirba. Jie prisėmė atsakomybę Erikai Kapadį, kuri taip pat Tomus Almansonui iš Švedijos, Ienui Hardisonui iš Junktinės karalystės ir Barbarai Vanzieten iš Niderlandų. Žinoma, ir visiems kitiems dėkoju. Tai yra jų pareiga ir jų darbas, kurią jie puikiai vykdo. Iš tiesų, parlamentas, Europos parlamentas turėtų džiaugtis ir didžiuotis turėdamas tokius kvalifikuotus narius. Žinoma, taip pat dėkoju visiems, kurie E, pasisakė. Dėkoju kolegijai Dagmar už visus išsakytus klausimus, už tai, kad turime vertinti vakcinų e, efektyvumą ir jų šalutinius poveikius. Iš tiesų tai yra klausimai, kurie yra svarbus ne tik tai vienai iš valstybių narių, bet mums visoms. Ir turime kalbėti apie žmonės, kurie susiduria su rizika sveikatai. Tai ir su padidinta rizika, taip pat vertinti lygos riziką kitoms visuomenės grupėms. Taip pat noriu pasakyti, kad mes turėtume vengti panikos ir pernelyg didelio e, išgazdinimo visuomenėje. Vakcina yra saugi, dėl to galime būti tikrai tikri. Yra kai kurie klausimai dėl skvaleno. Skvalenas yra cholesterolio prekursorius, jis tikrai nėra naudingas, jis yra adjuvantas, kuris yra emulsija, jis yra dedamas į emulsijas, į įvairius, įvairius aliejus. Ir jis tikrai nesukels šalutinių neigiamų poveikių, jeigu bus naudojamas vakcinoje. Taip pat etilo gipsidabris gali būti kenksmingas. Tai tiesa, nes jis yra neurotoksiškas. Reikia labai gerai žinoti, kada jį naudoti ir kada jo naudoti negalima. Tai yra sunkusis metalas, kuris gali turėti neurotoksiškų padarinių. Bet dabar vienoje vakcinos dozėje esantis kiekis ar dviejose dozėse esantis kiekis yra toks mažas, tai 25 mg, kad jis tikrai nekelia didelių didelės grėsmės. Dagmar, aš e, kreipiuosi būtent į Jūs. Galima e, suleisti dvi injekcijas vakcinos, kurioje yra po 25 mg šios medžiagos ir nieko blogo žmogui neatsitiks. Mes panašų kiekį gauname šios medžiagos su maistu po 15, po 20 metų, kas atsitiks, jau tada galime svarstyti. Galbūt žmonės susirs Alzheimerio lyga ar kita lyga, bet tai tikrai neatsitiks vartojus ar e, suleidus dvi dozes vakcinos. Todėl dėkoju emėjai, jūs atlikote nuostabų darbą ir suteikėte mums tikrai naudingos informacijos. Dėkoju. Ačiū. Noriu padėkoti ponui Liongrenui už jo pranešimą ir atsakymus į klausimus. Noriu Jums visiems padėkoti, posėdis nutraukiamas.